ties klausimas yra Harkin pranešimas Europos pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondo 2014 metais veikla, poveikis ir priekinė vertė. Ir dabar žodis suteikiamas keturioms minutėms pranešėjai Harkin. Thank you, Chair. Dėkuoju, pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau padėkoti kuo nuoširdžiausiai kolegoms už labai gerą konstruktyvų bendradarbiavimą renkiant pranešimą visiems e, šešėlinės panešėjams ir visiems komitetams, kurie prisidėjo. Ir norėčiau ypatingai išskirti e, Jean-Paul Dinan, kolegą iš biudžeto komiteto. Mūsų vaidmo yra įvertinti veiklą, poveikį ir pritinę vertę Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo ir pasižiūrėti į ateitį. Mes teikime pasiūlymus dėl veiksmingesnio EGF ateityje. Dėkoju kolegoms e, už jų dalyvavimą. E, Lyginant su socialiniu fondu, šis fondas yra nedidelės apimties, bet tai e, leidžia jums galvoti, kad mes galime prisidėti prie jo pozityvios veiklos ir taip pat galvojame, kaip padaryti jį veiksmingesnį, kokių partnerystės modelių reikėtų, kad rezultatai būtų geresni darbuotojams, kurie prarado darbo vietas dėl globalizacijos. Kaip galima optimizuoti procesą, kad kaip galima greičiau sureaguota būtų į darbuotojų poreikius, kaip užtikrinti sąnaudas mažesnės, geresnį efektyvumą tiek mokesčių mokėtojams, tiek darbuotojams, kaip veiksmingiau panaudoti lėšas, kaip užtikrinti, kad duomenys kurie leidžia mums įvertinti fondo veiklą, e, bus pateikiami valstybių narių, kaip jos laikysis atitinkamų reikalavimų ir kaip užtikrinti personalizuotas, koordinuotas priemonės, kurios atsižvelgtų į atleistų darbuotojų individualius poreikius. Tokiu būdu mes galėsime padaryti du dalykus. Išreikšime solidarumą e, su darbuotojais jiems išgyvent sunkumus ir taip pat e, užtikrinsime perėjimą jų prie tvaraus užimtumo. Kuo e, GF skiriasi nuo socialinio fondo? Šis fondas, globalizacijos fondas, e, skirtas skubiomis situacijoms spręsti. E, socialinis fondas yra struktūrinis fondas. Abu yra naudingi ir labai naudinga buvo pasižiūrėti, kaip valstybės narės naudojasi socialinių fondų kaip papildomą priemonę prie EGF. Mes siūlome taip pat valstybėms narėms užtikrinti sinergijas tarp Europos e, struktūrinių investicinių fondo ir globalizacijos fondo, nes e, struktūriniai investicijų fondai gali padėti, pavyzdžiui, paskatinant investicijas ir naujų darbo vietų atsiradimą. Mes matome, kad, pavyzdžiui, laikotarpis, per kurį suteikiama pagalba, sutrumpėjo komisija, valstybės narės, visi veikėjai e, įsitraukė į šią veiklą. Ir E, taip pat parama e, skiriama dideliam skaičiui darbuotojų, dėl kurių pateikiamos e, prašymai, dėl kurių pateikiami. Ir komisija labai gerai dirba šioje srityje. Ir matome, kad 35 procentai visos paramos skirta personalizuotiems poreikiams. Audito rūmai mums sako, kad beveik visi paramos gavėjai galėjo E, gauti personalizuotą pagalbą, gerai koordinuotas priemonės. E, jų užimtumas e, pakartotinis yra maždaug 50 procentų ir pareiškimų prašymų nagrinėjimas yra trumpesnis, bet nepakankamai dažnai pasitelkia valstybės narės šį fondą. Nuo 500 iki 150 milijonų sumažintas fondas, bet situacija E, gerėja automobilių pramonė, statyba, statybos sektorius, aviacijos sektorius. Šie sektoriai gauna daugiausiai paramos. E, Mes turime taip pat e, galvoti, kaip fondas turėtų veikti, kad sureaguotų geriau į darbuotojų poreikius ir valstybės narės turėtų pateikti visą informaciją susijusią su EGF galimybėmis reikia kiekybinių objektyvių tikslų, taip pat, kad būtų galima įvertinti sėkmę. Paskutinis dalykas. Šis fondas turi užtikrinti ES papildomą vertę atleistiems darbuotojams ir mokesčių mokėtojams ir tokiu būdu galima raginti, kad tas fondas tęstų savo veiklą ir e, plėstų ją. Dėkoju. Biudžeto komiteto vardu ponas Denano vieną minutę. Pone pirmininkė. Pranešėja vertindama Europos globalizacijos fondo veiklą e, iš tiesų parengė puikų darbą ir aš, e, rengdamas nuomonę, susitikau su įvairiais interesuotais asmenėmis, įmonių atstovais, profsąjungų atstovais e, ir visi man sakė tris dalykus. Pirmiausia, kad šis fondas yra labai naudingas, nes tokiu būdu darbuotojams pasiūlomi variantai atleidimo atveju. Taip pat e, fondas fondo lėšų skirstimo procedūra turėtų būti paspartinta. Ir trečias dalykas būtų kur kas geriau, kad būtų galima užsimti prevenciją, o ne padarinių taisimų. Taigi dėl to labai svarbu numatyti tam tikrus reiškinius ir numatyti tai, ko e, galime tikėtis iš globa, globalizacijos, pramonės, politikos e, keitimosi. Ir labai svarbu, kad Europos komisija atsižvelgtų į šį matmenį ir parengti mus, e, europiečius, globalizacijoms padariniams. Ir aš manau, kad e, tokiu būdu būtų puikios perspektyvos ir MVI, nes e, jos galėtų išvengti tikrai sudėtingų situacijų. Dėkoju. Ačiū. O toliau poniai Taisen žodis suteikiamas. Thank you, President. Dėkoju, pirmininkė gerbiami pranešėjai, gerbiami parlamento nariai. Pirmiausia, leiskite padėkoti pranešėjai Harkin ir biudžeto komiteto pranešėjai ponui už tai, kad tiek daug dėmesio buvo skiriama ir tebe skiriama EGF nuo pat jo atsiradimo pradžios 2007 metais, kaip sakė ponė Harkin. Gerbimi parlamento nariai, šis pranešimas iš tiesų mums labai naudingas Reglamente 2014-2020 e, metams yra numatyta nemažai patobulinimų ir jie atsispindės fondo veikime. Tačiau, aišku, yra ir toliau potencialo gerė, gerinti fondą. EGF yra ypatingoms aplinkybėms skirtas e, fondas, bet jis atlieka nepaprastai svarbu vaidmenį. EGF negali tarnauti kaip nuolatinis E, nedarbo kompensavimo būdas. Audito rūmo ataskaitoje, jo išvadose ir EGF vertinime jau yra kalbama apie kai kurias problemas išplaukiančias iš dabartinio reglamento. Pavyzdžiui, EGF yra naudojamas nacionalinių darbuotojų pajamų paramos schemoms kompensuoti, tai neneša jokios papildomos europinės vertės. Be to matėme, kad kompensavimo procedūra sumažėjo nuo 41 savaitės iki 28 maksimum. Ir aš džiaugiuosi, kad jūs vertinate Europos komisijos pastangas sukurti įprastą reglamentinę procedūrą EGF taikymui ir valdymui, pasinaudojant elektroninių duomenų keitimosi sistemomis. E SFC. Nuo 2016 m. rūpiučio 1 dienos EGF atsiskaitimo modulis yra pateiktas SFC sistemoje ir aš esu patenkinta, uh, tuo, kaip jis sukurtas. Tikiuosi, kad e, e, pasiteisins SFC naudojimas, kai jis bus visapusiškai naudojamas EGF. Matome, kad EGF 2014-2020 metų laikotarpiu taikomas ir šiais metais bus jau atliktas tarpinis vertinimas, bus pasverti išimčių taikymai, e, galimybės pasinaudoti EGF ir realūs poreikiai vidutiniai EGF naudos gavėjai yra vyresni negu 55 metų. E, tris kartus daugiau tokių gavėjų yra negu tų, kurie priklausytų amžiaus e, grupiai nuo 15 iki 24. Ir galiu pasakyti, kad e, pritaikę įvairias išlygas mes galime e, pademonstruoti solidarumą su jaunai žmonėmis, ypač tuose regionuose, kur nedarbo lygis itin aukštas. Komisija pritarė jūsų nuomonį, kad EGF ir toliau būtų naudojamas padedantiems žmonėms, kurie e, gyvena e, pagal e, Europos jaunimo iniciatyvą finansuojamos fondams tinkantiems. Aš džiaugiuosi, kad Europos komisija e, vakar paskelbė pasiūlymą dėl šios e, išimties taikymą, e, peržiūrėjus daugiametės finansų perspektyvas vidutinės trukmės išvadas. Aš atkreipiau dėmesį į jūsų pastebėjimą, kad mažų ir vidutinių įmonių darbuotojai netekę darbo turi žymiai mažiau šansų gauti paramą iš EGF negu stambių įmonių bedarbiai. Tačiau matome, kad Būtent nacionalinės valstybės turi nuspręsti, kam turi būti skiriami fondai ar mažoms ir vidutinėms įmonėms ar stambioms įmonėms. Ketvirto straipsnio pirmos dalies A punkto nuostatos turi būti pritaikomos. Kai kurios valstybės narės pasinaudojo e, ketvirto straipsnio pirmos dalies B punkto intervencijos kriterijus. Ir buvo pasakyta, kad jame yra pasakyta, kad E, kompensacija gali būti suteikta ir mažoms ir vidutinėms įmonėms. Galiu pasakyti, kad Europos komisija reguliariai keičiasi su partneriais, kitomis agentūromis, e, išvadomis konsultuojasi, susitinka su EGF kontaktiniais asmenis. Du kartus tokie susitikimai yra organizuojami ir tai yra būdas valstybėms narėms pasikeisti geriausią praktiką. Mes ir toliau remsime keitimąsi informaciją kad abipusis mokymasis tarp valstybių narių būtų sustiprintas, ta mokymosi procedūra bus sustiprinta. Ačiū uždėmesi, dėkoju pirmininkė, gerbiamas pirmininkė. Ačiū komisijos narė Taisen. Kitolis, kitas kalbėtojas Agnes, kalbėtoja Agnes Jongerius. Dankui. E, Ačiū. Būtent ekonominės stagnacijos ir suintensyvėjusios globalizacijos laikais labai svarbu veikti žmonių, kurie labiausiai nukenčia vardu ar jų labui. E, pastaruoju metu mes pastebėjome, kad e, e, nukenčiančiųjų skaičiai didėja ir valstybės narės neretai būna atsakingos už tai, kad žmonės uh, E, netenka darbo. Tačiau turime pasirūpinti, kad naudojimasi fondų sistema būtų uh, sklandi ir aš tikiuosi, kad Europos komisija atsižvelgs į komiteto rekomendacijas. Mes turime galvoti priekybos konvencijas, priekybos sutartis pasirašydami apie tai, kad gali nukentėti darbo vietos, darbuotojai turi dalyvauti įmonių restruktūrizacijos planuose. Uh, diskusijos apie tuos planus visuomet turėtumėm galvoti, kaip uždarius įmonę bus pritaikyti socialinės pagalbos e, instrumentai. Ir aš tikiuosi, kad mes tokiu būdu išvengsime e, nuostolių per globalizaciją. Ačiū. Išklausę INTA komiteto, dabar suteiksime žodį biudžeto kontrolės komiteto atstovui, ponui Valį. Mes neturime išsamių duomenų ir būtent todėl mums yra labai sunku susigautyti iš tikrųjų, kas vyksta. Ir ateityje Europos komisija turėtų užtikrinti, kad duomenys būtų renkiami geriau. Šiuo metu iš tikrųjų sunku yra vertinti, ar EGF lėšos naudojamos yra gerai. Mums reikėtų ir ekonominių prognozų, ir duomenų apie dar, padėtį darbo rinkoje ir apie tai, kaip jiems pavyksta įsidarbinti. Be to taip pat norėtume sužinoti, ar įmonės neatleidžia darbuotojų dėl to, kad perkelia savo veiklą į kitas šalis. Ir tokiu atveju gal reikėtų imtis papildomų priemonių, kad pritrauktume papildomų investicijų. Komisija turėtų gerai išnagrinėti dėl ko įmonės traukiasi iš ES ir dėl ko atleidžia darbuotojus. Dabar vystimosi komiteto vardu kalbės ponas Deutsch. Gerbėjai ponai ir ponios. Aš rengiau nuomonę e, regionų reikalų komiteto vardu ir aš norėčiau Jums pasakyti kad Europos strateginių investicijų fondas ir EGF e e, yra tarpusavį susiję fondai ir reikėtų jų ryšiais išnaudoti, kiek, e, jų ryšius išnaudoti kuo geriau, tam, kad galima būtų pasiekti kuo geresnius rezultatus. Šios lėšos yra naudingos, kai, būtent kai ištinka krize. Ir reikia užtikrinti, kad jos būtų naudojamos tam, kad būtų surastos ilgalaikės priemonės ir užtikrintas tvarus uh, įsidarbinimas reikėtų išnaudoti visus turimus fondus, siekiant e, padėti žmonėms įsidarbinti. Paraiškų tvirtinimas anksčiau užtrukdavo 10 mėnesių ir tai yra pernelik ilgas laikas. Todėl reikėtų daryti viską, kad paraiškos būtų tvirtinamos kuo skubiau. Dėkoju. Dėkoju. Toliau kalbės moterų teisų komiteto atstovė ponia Plinkvičiūtė. Dėkuoju pranešėjai už darbą. Europos globalizacijos fondas išties pasitarnavo darbo netekusiems žmonėms visoje Europoje. Jo parama buvo labai reikšminga ypač ekonominės ir finansų krizės laikotarpiu, kuomet daugumoje šalių narių skirtingi pramonės sektoriai patyrė didelius sunkumus ir žmonės masiškai neteko darbo. Štai mano gimtojoje Lietuvoje keturi sektoriai pasinaudojo šio fondo parama - statybų, tekstilės, elektronikos ir baldų gamybos sektoriai. Ir tai mūsų nedideliai darbo darbo rinkai ir jos atsigavimui reiškia iš tikrųjų labai daug. kaip moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto nuomonės teikėja šiame pranešime noriu pažymėti kad tik trečdalis fondo paramos gavėjų vertinamu laikotarpiu buvo moterys. žinoma greičiausiai tai susiję su tuo jog globalizacija bei finansų ir ekonominė krizė labiau palietė tuos sektorius kuriuose daugiausiai dirba vyrai. tačiau noriu paprašyti komisijos vis dėlto stebėti kad moterys skirstant fondo paramą nenukentėtų kad darbo netekusiom moterims e, teikiamas suderintas individualių paslaugų paketas būtų išties priderintas jų realiems poreikiams. taip pat raginu valstybes nares rinkti duomenis pagal lytį kad galėtume geriau įvertinti moterų grįžimo į darbo rinką rodiklius stebėti į kokius sektorius jos grįžta ypač svarbu žinoti ar moterys randa kokybišką ir saugų darbą ir ar vienodai yra skatinamas jų verslumas. Ačiū. Grazie. Ačiū. Dėkoju, aš manau, kad jūs galite iš tikrųjų pasitikėti iš bent jau viena komisijos nare, kad ji tikrai apgins moterių teisės. Na kągi, toliau periname prie pasisakymų frakcijos vardu. EPP frakcijos vardu kalbės ponas Šogor. Dėkoju. Vakar Kai kalbėjome apie darbuotojų atleidimą kai kuriuose šalise, mes patvirtinome, kad dėja mes neturime ilgalaikės pramonės atkūrimo vizijos Europoje. Ir tokiojame kontekste be abejo visuomet, kai vyksta struktūriniai pokyčiai e, pasaulyje, ar ištinka finansų, finansinės krizės, ar sumažėjo augimas Europoje, ar kitur pasaulyje, mūsų pramonė kenties. Tai reiškia, kad bus atleidžiami darbuotojai. Todėl būtina yra užtikrinti, kad mes turėtume galimybės apsaugoti mūsų darbuotojus. Ir EGF pasiteisino, tą matėme ne vieną kartą. Dėl to, kad iš šio fondo yra finansuojama parama tiems, kas turi labai mažai įgūdžių, da, turi, ma, e, ir, tai yra mažos kvalifikacijos darbuotojai. Ir šis pranešimas apžvelgia ne tik fondo silpnasias ir stipresias e, pusės, bet ir tikrai pateikia pasiūlymų apie tai, kaip galima būtų patobulinti jo veiklą, kad jis veiktų geriau. Ir aš norėčiau padėkoti pranešėjai už šį pranešimą ir už tai, kad jį puikiai su mumis bendradarbiavo. Dėkoju. Dėkoju. E, mėlynoji kortelė jums iškelta, ponia Šogora, norite atsakyti į klausimą? Prašau, Žanį. Ačiū už galimybę užduoti klausimą, ponė pirmininkė. Ponė Šogor, aš sutinku su jumis, tačiau norėčiau paklausti jūsų nuomonės dėl vieno dalyko. Dėrybos, labai sudėtingos dėrybos dėl T-tip susitarimo su JAV vyksta. Ir aš norėčiau jūsų paklausti, ar ten pakankamai numatyta socialinių teisių, ar tada neprireiktų užtikrinti EGF paramos. Taip, tai yra socialiniai klausimai, dėl socialinių klausimų, aš manau, mes sutarėme ir mes rūpinamės tais pačiais klausimais ir tikrai labai rimtai tai žiūrime. Dėkui. Ačiū. Dabar e SND frakcijos vardu ponia Arena. Ačiū, ponia pirmininkė. Norėčiau padėkoti Marian Harkin už atliktą darbą ir bendra pranešėjams taip pat. Ir taip pat vakar buvo paskelbta, kad NITS sistema bus pratesta ir kad bus finansavimas skiriamas ir iš globalizacijos fondo. Tai dėkoju už tuos veiksmus. Ir aišku, šis fondas leidžia padėti tiems darbuotojams, kurie praranda savo darbo vietą dėl globalizacijos ar kitų priežasčių. Ir akivaizdu, kad uh, Šiandien globalizacijos kontekste mes turime apginti šią priemonę, netgi ją sustiprinti, kadangi visi žinome, kad iš globalizacijos kažkas laimi ir kažkas pralaimi. Ir tų pralaiminčių matome vis daugiau, taigi reikia daugiau išteklių ir taip pat reikia sustiprinti intervencijų lygmenį ir taip pat atsižvelgti į išskirtinės aplinkybės tam, kad būtų galima įvertinti realius poreikius. Taip pat aš norėčiau akcentuoti ir prevencijos svarbą. Ir tai, ką sakė šiandien ponia Taisen, ji teigia, kad Europos globalizacijos fondas neturėtų kompensuoti priekybos politikos. O ponia Malstrom sako visiškai priešingai. Bendrai ponia Malmstrom į savo bendrąją politiką įtraukė ir tai, kad pagalbą iš globalizacijos fondo būtų galima gauti, jeigu neigiamai paveikia tam tikrą sektorių priekybos politiką. Taigi iš tiesų kalbant apie priekybos politiką, bendrai ponia Malmström akcentuoja, kad čia jokių neigiamų padarinių nėra ir labai sudėtinga suprasti tokias skirtingas nuomonės ir jas įvertinti. Mes vakar kalbėjome apie Afriką, ten irgi buvo kalbama apie tai, kad ta priekyba su Afrika ne, ne, neveikia neigiamai žemės ūkio sektorius, kai tuo tarpu mes žinome, kad taip, tai tikrai yra netiesa. Ir mes turime pripažinti, kad priekybos poveikis egzistuoja ir tas poveikis dažnai būna neigiamas ir reikia padėti pramonės įmonėms ir ten dirbantiems asmenėms, kurie praranda savo darbą, kai tikrai reikia numatyti jiems kur kas daugiau galimybių. Dėkoju. Merci beaucoup, madame la députée. Pone Arena, dabar EKR frakcijos vardu ponas Gerikė. Jo nėra salėje, tuomet Alde frakcijos vardu kalbė Šambon. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pirmiausia pasisveikinti su jumis. Jau ne, nors ne pirmą kartą pasisakau šį rytą, bet aš norėčiau pasveikinti su komisijos nare, nare kuri pas mus atvyko į šias svarbės diskusijas. Norėčiau padėkoti poniai Harkin už jos atliktą darbą. Aišku, mes suprantame, kad bet kokie ekonominiai pokyčiai, bet kokios nenumatytos aplinkybės priveda prie perinamojo laikotarpio, iš kurio kažkas laimi, kažkas pralaimi. Pone Arena visiškai teisingai pabrėžė, kad e, trumpalaikių pr pralaimėtojų nėra. Ir Europos socialinis modelis ir puikus dėl to, kad mes bandome padėti tiem žmonėms, kurie per tą perinamąjį laikotarpį praranda darbą. Praranda darbą. Taigi, manau, kad tai yra labai svarbu, svarbu šią priemonę sustiprinti ir tinkamai naudotis jos lėšomis susitelkianties žmonių užimtumu ir jų sugražinimu į darbo rinką, ypač kalbant apie tuos, kurie nukenčia labiausiai. Taip pat norėčiau, kad ir NITS kategorija būtų įtraukta, kadangi tai yra ta kategorija žmonių, kuriems tikrai reikalingos šio fondo lėšos. Ir aš manau, kad tas fondas galėtų būti šiek tiek platesnio matmens, nes kartais vyksta diskriminacija tarp įvairių sektorių, įvairių bendrovių ir reiktų šį aspektą pagerinti, bet jokių būdų mes tikrai neišsiverstumėme bet to darbo, kurį padarė komisija su šiuo fondu padedantiems, kurie pralaimė dėl tos globalizacijos. Toliau Guo NGL vardu. Pone Boylan. Ačiū pirmininkė, dėkuoju poniai Harkin už pranešimą. Ir pritariu tam, ką kai kurie kolegos sakė, EGF yra vertas dėmesio, geras fondas ir mes jį remiame bet dažnai tas fondas yra naudojamas, kad būtų kompensuojama žala padaryta Europos komisijos sukurtos politikos. Komisija deinstrualizacijos ir nežabojamos laisvos priekybos politiką kūrė ir dėl to būtent atsirado poreikis įsteigti AGF. Ne tik darbo vietos yra prarandamos, darbuotojų teisės nukentėjo ir padaryta neištaisoma e, socialinė žala. Aš sutinku su tuo, kad pranešime prašoma daugiau vyriausybių veiklos skaidrumo ir valstybių narių lygmenių būtina atlikti vidutinės trukmės patikrą. Valstybės turi vertinti GAF pažangą savo valstybėse ir įvardinti e, problemas, kurias būtų galima išspręsti kuo anksčiau. Daugelį valstybių, tokių kaip mano, Airija, yra nepanaudojami pakankamai EGF fondai. Ir tai nepa, neišriškėja tol, kol e, pinigų e, naudojimas neprieartė pabaigos, bet gal labiausiai nukenčia patys patys darbuotojai, kai fondas nėra panaudojamas taip, kaip reikėtų. Taip pat džiaugiuosi, kad pranešime yra kalbama, jog reikia sukurti griežtesnius darbinius santykius tarp savanorių sektoriaus ir bendruomenės, nes būtent jie gali geriausiai įvertinti ypač NITS poreikius ir EGF galimybių uh, E, informavimo apie tai kampaniją galėtų organizuoti. Dar kartą noriu pasakyti, kad šis pranešimas labai geras ir dėkoju poniai Harkin, tikiuosi, kad jį pasieks konsensusą ir kuris bus paremtas. Boylan, Pone Boylan, yra Milinosios kortelės klausimas jums. Ar norite atsakyti? Pone Hul, žodis jums. Ačiū, e, gerbiamas e, pirmininko pavaduotojo. Pone Boylan, aš sutinku su jūsų analizės pradžia. Uh, apie EGF problemas, bet jūs taip pat e, ar sutinkate ar nesutinkate su tuo principu, kad pats EGF egzistavimas leidžia stambių įmonių direktoriams, e, sprendžiant atleisti darb, ar atleisti darbuotojus, e, būti garantuotiems, kad jie turi galimybę atleisti daugiau žmonių, nes, nesuteikti jiems kompensacijų dėl to, kad jiems padės EGF. Jeigu EGF nebūtų, tada nacionalinės vyriausybės turėtų mokėti tiems žmonėms, kurie išeina iš darbo. Aš sutinku su didelė dalimi to, ką jūs pasakėte. Žinoma, e, kad e, e, aš pati esu buvusi profsąjungų narė labai daug metų, todėl remiu darbuotojų interesus. Aš suprantu, kad turime užtikrinti deramas e, e, išeitinės išmokas, e, kitas socialinės išmokas darbuotojams. Ir ES turi pakeisti savo požiūrį į laisvąją priekybą ir santykius su tarptautinėmis bendruomenėmis, kurios elgesi negarbingai su savo darbuotojais. EGF kol kas išlieka vienintelis E, vienintelė pagalbos priemonė darbuotojams, todėl aš, kad ir nenorėdama, sutinku su šiuo pranešimu, nes tai mums yra reikalinga, ypač Airijoje. Turime padėti tiem žmonėms, kurie, kad jie sugrįžtų į darbo vietą visose valstybėse narse. Bet suprantu, kad ES turi pakeisti savo požiūrį į tarptautinės bendrovės ir šokiruojantį jų elgesį su savo žmonėmis. Ačiū už klausimą ir už atsakymą. Toliau EFDD Monika Bana. Auch ich möchte mich bei der Frau Berichterstatterin, Frau Haglin, äh, Ačiū. Äh, dėkoju poniai Hakin už labai veiksmingą ir gerą bendradarbiavimą. Kalba žaliųjų atstovė. Žaliesiems tai yra svarbus būdas e, sutvarkyti socialinę rinką, kai žmonėms iškyla grėsmė nuskursti netekus darbo viena iš nedaugelio priemonių, kurią galima tiesiogiai panaudoti padedant piliečiams yra šis fondas, tada žmonės yra įvertinami ne kaip ekonomikos subjektai, o kaip žmogiškosios būtybės. Tai yra geras ES požiūris. Aš džiaugiuosi, kad pranešime apie tai yra pagalvota ir turime užtikrinti, kad artimoje ir tolimoje perspektyvoje ir vyrai, ir moteris galėtų pasinaudoti iš šio fondo Žinoma, šis fondas neleis išspręsti prekybos politikos problemų arba e, stambių bendrovių darbuotojų atleidimo strategijų e, keliamų sunkumų. Tačiau EGF e turi būti labai reformuotas, kad darbuotojai, ypač moteris darbuotojas, galėtų pasinaudoti juo. Ir ne tik stambiose bendrovėse, kuriuose žmonės daugiausia informacijos turi. Bet to reikia pagerinti darbo kokybę, kad valstybės narės e, neišsisukinėtų nuo pagalbos darbuotojas, nes kartais jos savo prievalės pagal užimtumą ir socialinę politiką permeta EGAF. Reforma turi būti įvykdyta, kol, kad būtų pasiekta tikra e, lyčių pusiausvėra. Yeah. Dabar kalbės EFDD e, frakcijos vardu ponas Aker. Ačiū ponė pirmininkė. Europos globalizacijos fondas EGAF turbūt yra eufemizmas. Tokio dar nesugirdėjęs. Sakoma, kad visas problemas Europoje išspręs. Duosim daugiau pinigų, daugiau pinigų ir visas problemas išspręs. Nereikia keisti politikos, nereikia kaip tik krypčių Nedaug dievė atsisakysite tos bendros valiutos, kuri nuskurdino rytų Europą ir dabar jau lipa į viršų. Bet jūs nesuprantat, kad tos pinigus įmate iš mokesčių mokėtojų, kurie ir taip jau kenčia. Gal padidės BVP skaičiai, bet mano valstybėje produktyvumas gal ir padidėja, bet žmonių atlyginimai tik mažėja. Nes uh, pigi darbo jėga neribotai plaukia į, per mūsų sienas. Yra dar vienas dalykas, kaip padėtį galima pakeisti. Galima pradėti vėl kontroliuoti e, valstybės. Vyksta demokratinė revoliucija. Referendumai tampa aktualija visose valstybėse narėse. Ir vyksta referendumai. Taip ir bus. Palaukit truputėlį. Pradėkit kontroliuoti priekybos politiką. Jūs galit nulemti priekybos politiką, sukurti priekybos politiką, kuri bus aktualiausia jūsų žmonėms. Mes čia tarnaujam uh, savo žmonėms, o ne ES. Mes čia atvažiavom ne tam, kad ES reikalavimams paklusome. 17,4 milijonai Britanijos žmonių balsavo už tai, kad prekybos politika būtų vėl Junktinės karalystės rankose. Taip, mes galim kalbėti apie žmonių atleidimo paketus ir veiksagausės priemonės. Bet jūs supraskite, kad vieną kartą turi laimėti demokratija ir žmonių nuomonė. Ačiū toliau pana Zilstra iš ENF frakcijos. Ja, dankjewel, eh, voorzitter. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Reglamente viskas labai aiškiai parašyta, kada ir kaip galime naudoti DEGF. Jis yra skirtas tam, kad galima būtų padėti žmonėms sugrįžti į darbo rinką tuomet, kai jie netenka darbo dėl krizės ar kitų priežasčių. Bet mes matome, kad mažiau nei pusė tų žmonių, kurie gauna darbą, galiausiai įsidarbina. Vargu, ar tokį rodiklį galima e, įvardinti kaip labai sėkmingą. Ir e, antra yra tai, kad šiuo metu mes neišgyvename globalios krizės. Išgyvename krizę Europos Sąjungoje. Bet taip yra dėl to, kad kai kurioms, kai kurioms valstybės narėms tiesiog trūkdoma atgaivinti ekonominį augimą. Taigi, kodėl mes e, vadiname užgesinti tą gaisrą pinigais? Europos Sąjunga perėmė e, valdžią savo rankas ir dabar jį formuoja ekonominė ir socialinė politika ir aš manau, kad tai būtent dėl to ir turime visas šias problemas. Dėkuoju. Toliau ponas Gerike. AKR frakcijos vardu. Dėkoju. Vakar mes girdėjome pareiškimą dėl padėties Europos Sąjungoje. Ir buvo kalbėta apie tai, kad dažnai mūsų žodžiai nepasiekia piliečių. O AGF yra puikus pavyzdys to, kaip mes galime padėti tiem žmonėms Europoje, kuriems reikia pagalbos. Tas fondas yra skirtas tam, kad padėtų darbuotojams ir savarankiškai dirbantiems asmenims netekusiems darbą, padėtų jiems sugrįžti į darbo rinką. Yra numatytos priemonės skirtos tiems regionams, kuriuose yra uždaromos stambios įmonės arba kur e, itin jautri buvo reaguota į e, krizę. Ir cituodamas e, žurnalą Špigelį, galiu pasakyti, kad milijonai žmonių šiuo metu neturi darbo ir panašu, kad niekam tie žmonės nėra reikalingi. Fondo lėšas galima būtų išnaudoti dar geriau. Pavyzdžiui, mažinant biurokratiją, nes pagalba būtų kur kas veiksmingesnė, jei ji pasiektų žmonės tiesiogiai. Toliau, ponas Zarianopoulos. Ačiū, ponė pirmininkė. Prisitaikymo prie globalizacijos fondas yra skirtas darbo padėti darbo netekusiems žmonėms sugrįžti į darbo rinką bet įmonės užsidaro dėl konkurencijos ir dėl to, kad e, kai kurie kiti sektoriai sugeba gerai pasinaudoti e, laisvų kapitalo judėjimu, kurį kitaip galime pavadinti kapitalizmu. Žmonės bijo prarasti darbą. Ir ši baimė atsirado tuo met, kai prasidėjo globalizacija. Ir EGF neišspręs šios problemos. EGF yra kaip aspirino tabletė ligoniui. Pagalvokime apie e, nedarbo išmokas, kiek jos siekia. Ir galiausiai vis tiek reikia pasakyti, kad mažos ir vidutinės įmonės labiausiai kenčia nuo globalizacijos ir šis fondas vargu ar galės įspręsti e, jų problemas. Aš manau, kad mes turime užtikrinti, kad visi galėtų gauti deramų dydžio nedarbo išmokas, kai netenka darbo. Dėkoju. Toliau ponas Kaza. Dėkoju ir aš norėčiau padėkoti de, uh, Marian Kaza. Marian Harkin, atsiprašau u eżempju tajjeb ta' fejn l-igf jista' jkun effettiv. Naturalment hemm fejn wieħed jimprovja, naturalment il-problema li għandna. Momento onorevole Casa, manca la traduzione in non so in quante lingue. Okay. In italiano non c'è, non so se ne Atsiprašome, bet nebuvo verčiama iš maltiečių į anglų kalbą. It's okay? Yeah. Dabar viskas gerai? Aš minėjau vakar vykusias diskusijas dėl Caterpillar įmonės Belgijoje. Tai yra pavyzdys, kai mes galime nu, e, veiksmingai panaudoti GE fondo lėšas. Be abejo, tas lėšas reikėtų nu, nu, naudoti dar veiksmingiau. Reikia iš karto imtis veiksmų, kai tik tai sužinoma, kad įmonė yra uždaroma. Nereikia. Uh, Reikia vengti, kad darbuotojai turėtų laukti, kol e, jiems bus padėta sugrįžti į darbo rinką. Šis e, fondas buvo tobulinamas ir tai yra gerai. Ir dabar mes turime paraginti valstybės narės, kuo geriau ir dažniau pasinaudoti šio fondu, kadangi jis realiai gali padėti atleistiems darbuotojams, tuomet, kai jiems yra reikalinga pagalba. Dėkoju. Toliau Ulf Skok, socialdemokratų frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė. Labai svarbu, kad mes įvertintume globalizacijos fondo naudingumą įmonėms ir mažoms ir didelėms. Vienas iš klausimų, kurių dėja iki šiol mes negalėjome atsakyti, kokie reikalavimai keliami darbuotojams, kurie nori pasinaudoti šio fondo. Aš galiu pateikti pavyzdį. Maisto produktų e, gamykla Findus e, skonė pietų Švedijoje Iki šiol yra neaišku pagal taisyklės, ar galėsime panaudoti šį fondą, kad padėtume findus darbuotojams. Aš noriu pasakyti, kad reikia kažką daryti, kad būtų aiškiau. Šiuo atveju labai daug žmonių nukentės ir visa uh, E, maisto pramonė gali nukentėti dėl to, todėl EGF turėtų suvaidinti rimtesnį vaidmenį. Taip pat pažiūrėkime, kaip EGF galima panaudoti švelnesniais e, atvejais įmonėms, kurios nukenčia, pavyzdžiui, dėl prekybos konfliktų. Europos komisija yra pasakusi, kad šio fondo tokiais atvejais negalima naudoti. Europos parlamentas aiškiai pasako, kad galima tai padaryti. O šiandien Europos komisija turi pasakyti, kad mes privalome susivienyti dėl to, kaip tas fondas yra panaudojamas. Ir Ir mes turime išklausyti priekybos komisijos narės Molmström, kuri e, pradėjo taikyti ypatingą šio fondo taisyklių interpretavimą. E, Pone Malmström sako, kad visas, visi negatyvūs padariniai išplaukę iš priekybos sutarčių turi būti kompensuojami pagal šį fondą. Ar galėtų dabar kita komisijos narė atsakyti į mano klausimą apie tai? Dėkoju, dabar Jėtenmakė. Ačiū pirmininkė, komisijos narė. Pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondas davė neblogų rezultatų tais atvejais, kai žmonės buvo sugražinami į darbo rinką arba gavo mokymus šių, šio fondo lėšų pagalba ir turime puikių pavyzdžių, pavyzdžių, į kuriuos turime atsižvelgti ir pasimokyti iš jų, tačiau reikia šiek tiek ir kritiškai vertinti šio fondo lėšų naudojimą, nes tam tikrais atvejais lėšos buvo naudojamos tam, kad būtų kompensuojama už socialinės, kompensuojamos socialinės išmokos e, nacionalinės valstybės lygmenių, bet ne tokia šio fondo esmė. Esmė yra padėti žmonėms, o ne valstybėms. Yra kitų fondų, kuri, kurių lėšomis taip pat galėtumėme pagelbėti žmonėms. Tačiau jeigu pažvelgtumėme į skaičius, kiek žmonių buvo sugražinta į darbo rinką, kartais tas procentas yra mažesnis nei 40. Ir norėčiau padėkoti pranešėjai, nes ji atliko, ji atliko puikų darbą, parengė labai gerą pranešimą. Ir ji labai teisingai įvardijo šio fondo veiklą. Dėkoju A, jai už tai. Ačiū. Dabar perėsime prie spontaniškų pasisakymų. Ir pirmiausia, Ponas Hekman. Ačiū. Pirmininkė, kolegos, komisijos narė. Ponios Harkin pranešimas labai gerai apibendrina visą tai, kas buvo nuveikta su šiuo fondu per šį laikotarpį. Ir tikrai tiesa buvo išspręstos svarbios problemos, tačiau reikia daryti skirtumą tarp šio fondo ir Europos socialinio fondo. Aišku, jie vienas kitą šiek tiek papildo ir dažnai tikslinės grupės naudos gavėjų kategorijos yra tos pačios. Tačiau turime nepamiršti, kad socialinis fondas veikia pagal daugiametės programas, kai tuo tarpu globalizacijos fondo lėšas galima naudoti einamuoju momentu ir labai svarbu, kad būtų užtikrinamas veiksmingumas ir taip pat sinergija tarptų šių dviejų priemonių. Taip pat labai svarbu pasirūpinti ir investuoti į ilgalaikius sprendimus, kurie leistų pagerinti bendrai situaciją darbo rinkoje. Deja, jeigu pažvelgtumėme į tai, kiek žmonių dirba savarankiškai, dėl šio fondo lėšų pagalbos matytumėme, kad procentas nėra pakankamas. Negresku. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasisakyti šio klausimo, kadangi esu special, specialusis e, socialistų pranešėjas biudžeto komitete ir ten rengiamas, rengiamas pranešimas e, apie šį fondą. Ir aš e, nekartą rengiau panašius pranešimus, taigi norėčiau iškelti kelis klausimus. Ar nereiktų sumažinti ribą tų skaičių darbuotojų, kiek, atleidž, kiek gali būti atleidžiama, kad gaunama būtų šio fondo parama. Taip pat reikalingos vienodos taisyklės valstybėse narėse, nes matome, kad kai kurios valstybės narės labiau naudojasi šiuo fondu nei kitos. Taigi, e, Komisija turi daugiau bendrauti su valstybėmis narėmis, paaiškinti daugiau apie šį fondą, kad jo lėšos būtų efektyviau naudojamos. Tai yra viena iš priemonių kovoti su nedarbu, tačiau mes turime tinkamai šį fondą finansuoti, nes šis fondas yra skubi pagalba iškilus sudėtingai situacijai, kurią sukelia globalizacija. Tačiau mes turime ieškoti ir ilgalaikių sprendimų. Dėkoju. Ačiū, ponas Marijas. Ačiū, pirmininkė. Pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondas buvo įsteigtas tam, kad būtų suteikiama parama tiems darbuotojams, kurie praranda savo darbus dėl e, restruktūrinių pokyčių ar ekonominės finansinės krizės, kurie ištiko visą pasaulį. Penki šimtai milijonų eurų tokia buvo skirta suma šiam fondui finansuoti ir dabar Neseniai buvo uždegta žalia šviesa paramai skirti Larisa e, e, prekybos tinklui Graikijoje. E, ten buvo daug atleista žmonių, taigi balandžio 26 dieną aš parašiau laišką komisijai ir paprašiau, kad būtų išmokamos kompensacijos Larisa e, prekybos tinklo darbuotojams, nes būtina teikti tokią paramą, nes tikrai labai daug buvo atleista žmonių iš, šios, iš šio prekybos centro. Ačiū, ponia Harkin, bet dar prieš tai ponia Tong nori pasakyti. Ačiū. Pirmininkė. Aš stebėjau tai, kas vyksta su šiuo fondu. Aš žiūrėjau, kaip, kokių pokyčių buvo pasiekta su šiuo fondu ir kaip buvo keičiamas pas, pats fondas. Ir iš pat pradžių tos taisyklės buvo labai griežtos ir fondo lėšos buvo galima skirti tik stambesniems stambesnių įmonių darbuotojams, tačiau dabar ir savarankiškai dirbantys asmenys gali gauti paramą iš šio fondo. Na ir aišku, mes ne, nenuveikėme visko šioje srityje, čia reikia daugiau ir lankstumo, ir pritaikomumo kalbant apie šį fondą. Ir aš manau, kad mažos vidinės įmonės vis dar negali tinkamai pasinaudoti fondo lėšomis, bent jau tokios atviros prieigos nėra. Įmonės valstybės narės turi labai atidžiai ir kruopšiai elgtis, kuomet teikiamos paraiškos, tačiau aš norėčiau pasakyti, kad mano šalis Slovenija tik kartą pasinaudojo šio fondo lėšomis ir aš norėčiau paprašyti, kad šios procedūros tikrai būtų kuo galima mažiau biurokratiškos, kad įmonėms būtų galima lengviau kreiptis dėl pagalbos. Dėkoju. Ačiū, Tonio Tom. Tuo diskusiją baigiame. Ir dabar iš karto tik žodį komisijos nariai Taisin. Uh, Labai ačiū pirmininkė, ponios ir ponai, gerbimi parlamento nariai. Dar kartą noriu padėkoti, kad džiaugiuosi pranešėjas atliktų darbų. Taip pat dėkoju parlamentui, Europos komisijos vardu už vertingus pasiūlymus toliau tobulinti Europos globalizacijos fondo EGF e, veiklą. Jis e, kaip ir tarnauja e, kaip e, teisinis pagrindas e, prisitaikyti prie Europos darbo rinkos pokyčių. Šiandien EGF negali būti panaudotas tam, kad numatytume pasaulio priekybos padarinius ir juos kompensuotume. Jis yra sukurtas tam, kad galėtume sireaguoti į konkrečius faktus, pavyzdžiui, gamyklų uždarimą. Mano asmeninė nuomonė yra tokia, Geriau iš anksto numatyti, negu paskui taisyti žalą. Todėl logiška, kad priekybos politika yra gerai suderinta su socialinė ir priekybos politika ir taip galime laiku parengti mūsų ūkius naujų priekybos sutarčių e, iššauktiems pokyčiams. Šiandien bendradarbiavimo ir prekybos sutartyse yra numatyti socialinio poveikio įvertinimai. Prekybos sutartis bendrai turi duoti gerų rezultatų, gerų mm, padarinių abiem partneriams. Tačiau kai kalbame apie bendros, mm, bendros sustarimo padėtį, suprantam, kad ne visada tai būna ir tam tikri mūsų ekonomikos sektoriai nukenčia. Todėl aš pritariu Cecilijos Malmstrom nuomonį, kažkas turi būti daroma, kad galėtumėm E, pasaulinės priekybos neigiamą įtaką pasaulio priekybai e, kažkiek sušvelninti, bet dabartinė AGF e struktūra nėra tam pritaikyta. Gerbim parlamento nariai, aš noriu Jūs patikinti, kad, kaip ir Jūsų pirmininkas ką tik sakė, komisija ir aš pati rūpinsiuosi kad būtų renkami duomenys pagal lytis visose politikos sritise ir darbo rinkoje. Gerimi parlamento nariai, mes be abejo ir toliau galvosime apie jūsų pasiūlymo mintis ir galvosime apie EGF teisinį funkcionavimą vėliau po 2020 metų. Ačiū už jūsų kvėpimą, ačiū pirmininkė ir parlamento nariai. Labai ačiū. O dabar žodis pranešėjai poniai Harkin. Prašom, žodis jums. You, ačiū kolegos už labai uh, įdomią diskusiją. Aš negalėsiu atsakyti visus jūsų iškeltus klausimus, bet pabandysiu bent jau dalį jų atsakyti. Gerbiamų komisijos nariai, iš pažiūrėjau sutikot, kad EGF negali būti panaudota kaip intervencinė priemonė netekus darbo dėl priekybos sutarčių. Ir tai pakartojo daugelis kolegų, ypač Marija Renner apie tai kalbėjo Arena apie tai kalbėjo labai teisingai e, išmetė iššūkį Malmström, kuri anksčiau sakė, kad nedidelis 150 milijonų e, metinis fondas galėtų būti sukurtas, kuris kompensuotų priekybos sutarčių padarinius. Daugelis kolegų kalbėjo apie tai, kad reikia numatyti ir suvaldyti pokyčius. Manau, kad turime mąstyti šiek tiek plačiau. Pagalvokime, ar iš ankstiniai prevenciniai veiksmai negalėtų būti veiksmingesni Buvo kolegų, kurie sakė, kad darbuotojai pasinaudoja EGF kaip priemonę išvengti jiems tenkančios atsakomybės pagal įstatymus. Aš tokius teiginius atmetu. Kaip ir visais atvejais, valstybės narės garantuoja, kad darbuotojus atleidžiančios įmonės laikytųsi visų teisinių reikalavimų. Mes galbūt norėtumėm, kad, ties, kad tie reikalavimai būtų griežtesni, bet tai yra kitas klausimas. Esmė yra ta, kad EGF nepakeičia įmonių atsakomybės. Tai yra solidarumo priemonė sukurta ES ir darbdaviai negali tuo piknaudžiauti. Man buvo labai malonu girdėti, kad komisijos narė patvirtino, kad bus teikiamas pasiūlymas išplėsti e, išimti dėl NITS. Tai yra EGF naujas aspektas, dar neturėjom laiko NITS poveikį įvertinti, tačiau pasirūpinkime, kad priemonės, kurios yra skirtos NITS, būtų pritaikytos darbuotojų poreikiams. Ir šiame kontekste aš noriu padėkoti kolegai Lin Boylan, kurios pakeitimas dėl bendruomenės dalyvavimo užtikrinimo yra labai svarbus. Aš manau, kad tai pagerins NITS funkcionalumą. Komisijos nariai, jūs kalbėjote apie tai, kad reikia išimčių pagal 4.1a ir 4.1b. Bet reikia taikyti ir ketvirto antrą punktą kai kalbame apie mažas darbo rinkas. Aš noriu paklausti, ar nėra kažkokio iš ankstinio nusteikimo prieš tų punktų taikymą? Man atrodo, kad ne. Aš sutinku su kolegomis, kurie sakė, kad mažų ir vidutinių įmonių darbuotojai neturi tokių pat galimybių pasinaudoti EGA fondų kaip stambių įmonių darbuotojai. Kolegos, aš tikiuosi, kad šis kompromisas bus įgyvendintas, jis atspindi kompromisą iš visų, su visų politinių frakcijų nuomonėmis ir šis EGA fondas bus naudojamas tikslingiau ir veiksmingiau. Ačiū. Labai ačiū ponė Harkin už darbą.